rasti e, sesijos e, internetinėme puslapyje. Ponės ir ponai, trečiadienį kartu su parlamento, e, atsiprašau, su tarybos pirmininku aš pasirašiau penkis sprendimus atitinkamų teisės aktų išsamus pavadinimai yra paskelbti šios dienos posėdžio protokole. Mėly kolegos, Praėjusį trečiadienį mes minėjome Tarptautinę moters dieną. Vyrų ir moterų lygybė yra viena iš svarbiausių